Colleagues, it's um, nine o'clock by the station clock. Labas tas kolegos, jau 9 valandos, pradėkime posėdį. Meeting to, to order. I'll start by the Chairman's announcements. Pradėsime nuo pirmininko pranešimų. dėl koordinatorių posėdžio, kuris vyko vakar vakare. Pirmiausia, paskirėme pranešėjus ir nuomonių referentus. Yra vienas svarbus pranešimas, tai yra nelaimingų atsitikimų ir incidentų civilinėje aviacijoje prevencija – Tas pranešimas buvo paskirtas EPP frakcijai ir aš, kiek atsimenu, ponė Deveirak yra pranešėja šiuo klausimu. Dėl nuomonių norėčiau priminti kolegoms, kad yra skiriama e, rotacinių pagrindų renkti nuomonės frakcijoms dėl emisijų standartų nustatymo lengvasvoriams komerciniams, komerciniams transporto priemonėms, taip pat integruotas požiūris į šią problemą. Europos konservatorių reformistų frakcijai buvo patikėtas šis klausimas. Keturios nuomonės dėl biudžeto įvykdymo, įvairių agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Alde frakcija renks nuomonės dėl šių biudžeto įvykdymo klausimų. Gavome nemažai dokumentų informacijai, susipažinimui. Koordinatoriai nusprendė, kad dėl tų dokumentų nereikia imtis jokių veiksmų. Pirmiausia, komisijos ataskaita dėl 2320 reglamento įgyvendinimo, nustatant bendrasias taisyklės civilinės aviacijos saugumo srityje. komunikatas dėl vidinių integruotos jūrų politikos dimensijų nustatymo, komunikatas dėl jūrų priežiūros užtikrinimo, taip pat ES integruotos jūrų politikos klausimas, tai yra trys su jūrų politika susiję dokumentai, dėl kurių nesimsime veiksmų, na, o koordinatoriai nusprendė, kad e, paskirtasis komisaras galėtų būti apklaustas dėl dviejų Pičiako pranešimų, kuriuos rengiame šiuo metu parlamente ir tie klausimai vis dar yra aktualūs. Taip pat yra nuomonė, komunikatas, kurią, kurį paskelbė komisija dėl plėtros strategijos ir pagrindinių iššūkių. Ir koordinatoriai ne, siūlė nesimti jokių veiksmų. Uh, Taip pat pasiūlymas dėl pozicijos nustatymo koreguojant 203 protokolo priedą, nustatant specialiasias saugomas e, teritorijas Viduržėmio jūros regione. Čia tik tai trečdalis pavadinimo, e, kurį perskaičiau, jeigu norite susipažinti su visų pavadinimu, jį galite rasti dokumentuose. Dėl to dokumento irgi nesimsime veiksmų, būtent dėl praktinio įgyvendinimo e, saugos darbę praktinio gyvendinimo žvejybiniuose laivuose, medicinės priežiūros laivuose, dėl to dokumento irgi nesimsime veiksmų. Taip pat yra sprendimai dėl pranešimų, nuomonių, komunikatų, tokie, kuriuos jums norėjau šiandieną paskelbti. Ar būtų komentarų, klausimų? Ne, dėkoju kolegos. Na ir paskirtojo komisaro klausimai. Komisaro atsakingo už transporto srity koordinatoriai apsisprendė kad klausimų metu bandysime surenkti gyvas diskusijas su paskirtuoju komisaru. Na ir paskirtasis komisaras turėtų konkrečiai įsipareigoti priešais transporto komitetą dėl e, to, kad pateiks pasiūlymus parlamentui. Na, o dėl galimų klausimų datų koordinatoriai norėtų, kad 2010 metų sausio mėnesį tie klausimai būtų surenkti, o ne per kalėdinę savaitę. Na, bent jau tokie gandai dabar sklaido parlamente, kad panašu, jog klausimus teks surenkti savaitę, kuri prasideda gruodžio 21 dieną. Aš pažymėjau ko koordinatoriams, aš, kad aš na, negaliu atsiskirti nuo šeimos tokiu metų laiku. Taigi esu labai dėkingas koordinatoriams, kad jie siūlė irgi sausio mėnesį renkti klausimus, o ne gruodžio pabaigoje. Dėl komitologijos procedūros. Koordinatoriai išklausė pono Kerkop, kuris yra atsakingas už oro saugą e, transporto generalinėme direktorate, dėl pasiūlymo, kurį pateikė komisaras Tajanis pirmininkui dėl skyšių įsinešimo į lėktuvus. Būtent almėnesį buvo pateiktas pasiūlymas. Na ir mes per koordinatorių posėdį labai išsamei padiskutavome ir nusprendėme teikti štai kokį pasiūlymą. Remiantis na, mano pateiktų pasiūlymų, būtent parengti gairias nacionalinio saugumo ekspertų susitikimui, kuris įvyks vėliau šį mėnesį. Uh, Tai yra toks dviejų dalių pasiūlymas, dėl kurio mes apsisprendėme. Pirmoji dalis yra štai kokia. Nuo 2010 metų e, želė ir skyšiai, kurie gaunami trečių valstybių oro uostose, arba yra įsinešami į nebendrijos e, orlaivius, turi būti leidžiami tam paskirtose E, vietose arba laikantis konkrečių sąlygų. Toks pirmasis žingsnis leiks pagerinti situaciją keleiviams, perskrendantiems, e, e, skrendantiems ir persėdantiems į kitą skrydį, įsigijant skyšius oro uostuose. Na, o antroji dalis nuo 2012 m. sausio pirmosios dienos C tipo pagerinto skriningo uh, pagerinti skriningo aparatai, kurie bus taikomi jau visoje Europos Sąjungoje, o nuo 2013 m. sausio pirmosios dienos visi oro uostai turi, pri, privalo turėti įrangą, kuri skanuotų želė ir skyšius atitinkamai pagal atitinkamą reglamentą, kuriame numatomos reikiamos technologijos. Taigi, Būtent tokį pasiūlymą mes rengėme ir, na, apsvarstėme koordinatorių posėdyje. Oficialaus pranešimo nerenksime. Na, o galiausiai apsispręsime, kai e, ekspertų komitetas pateiks savo ataskaitą. Na ir eks, saugumo ekspertų komiteto darbas ir bus apsvarstyti tokį pasiūlymą. Prašau, kolega nori pasakyti. Pone pirmininkė, aš norėčiau tik paklausti, kaip šiandien mes diskutuosime. Iš tikrųjų, ar galėtumėte pateikti šitą tekstą, kurį ką tik aptarėte e, visiems kolegoms? Mes pasistengsim, pasistengsim e, pasirūpinti, kad parlamentarams būtų išdalintas tas tekstas. The... Kompensacijos keleiviams, jeigu avialinijos bankrutuoja. Rezoliucijos projektas. Koordinatoriai nustatė terminą. E, rytoj 12 valanda dienos. Taigi, tokiu atveju galėtume balsuoti lapkričio mėnesio antrojo plenarinėje sesijoje dėl jo. ir rezoliucija išplauktų iš mūsų diskusijos dėl avialinijų bankrutavimo. Toliau bendrijos geležinkelių sistemų sauga ir saveikumas klausimo žodžių projektas koordinatorių sprendimu buvo pateikta rekomendacija dėl klausimo žodžių, kuri bus pateikta plenariniam posėdžiui vėlgi lapkričio mėnesį per antrąją sesiją. Taigi ta, ta, per tą sesiją du mūsų komiteto parengtus pranešimus svarstysime. Toliau. E, lyčių lygybės užtikrinimas. Moterų teisų komiteto pirmininkė paprašė E, manęs, kad paskirtume parlamentarą atsakingą už e, lyčių vienodą atstovavimą. Paprašysiu ponios Tikau atlikti tą darbą. O jeigu ne, tada žinome, kad ponė Lichtenberger taip pat norėtų renkti tą dokumentą. Todėl jums leidus paprašysiu vicepirmininkės Tikau imtis šio vaidmens, jeigu jai pasirodys tas darbas per sunkus, tada kreipsiuosi į ponę Lichtenberger, jums sutikus. Pona Groš, ponas Groš koordinatorių posėdėje sakė, kad gal jis galėtų, kad, kad aš galėčiau ruošti, bet aš mandagiai atsisakiau. Ar yra kokių reikalų kitų per mes aptarėme pagal kitus klausimus krovinių pervežimo koridorių klausimą. Koordinatoriai sakė, kad čia iškyla nemažai sunkumų. Ir mes norėtume pabrėžti, kad čia būtina užtikrinti gerą bendradarbiavimą tarp pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų. Esu tikras, kad dabar taip atsitiks. Diskusija dėl klimato kaitos transporto komitete vyko remiantis Alkadravi pasiūlymu dėl transporto ir klimato kaitos klausimų diskusijos komisijoje. Ir tame, ta diskusija turėtų dalyvauti ir transporto komitetas, ir ji turėtų įvykti prieš gruodžio mėnesio Kopenhagos susitikimą. Dėl eurovinietės, kurią pristatytų bendras mokslinio tyrimų centras, vėlgi Alkadravis sakė, kad reikėtų pasikviesti mokslinio tyrimų centro atstovus čia, kad jie padarytų savo atliktą tos e, komisijos užsakytos Eurovinietės tyrimo rezultatus. Toliau, vizitas į EMSA. E, vykdamas e, generalinis direktorius ponas Deroiter mus kvietė ten atvykti. Aš žinau, kad kiekvienais metais mūsų komitetas siunčia e, delegacijas susidančias iš trijų narių į visas agentūras, kurios įeina į mūsų komiteto kompetenciją. Aš siūlau, kad ponas Vandalin ir ponas Terks, kurie yra pranešėjai jūrų klausimais, e, galėtų vykti į EMSA. Ir tada arba aš pats, arba mano pavaduotojas, ponas Rikė, galėtų vykti kaip, galėtume vykti kaip trečiasis narys paskutinis e, pe, prekių pervežimas per Alpes, Alpių iniciatyvos e, Šveicarijoje rėmose. Koordinatoriai pasiūlė programą pagal Alpių iniciatyvą ir turėtų būti surinktas vizitas į Šveicariją vasario gale arba kovo pradžioje ir tada e, to vizito metu, kai parlamentarai ir administracijos darbuotojai galėtų susipažinti su prekių pervežimu per Alpes. Gal kas iš koordinatorių e, arba kas iš kitų narių norėtų imtis organizuoti šį reikalą. Toliau ponė Foster. Ačiū pirmininkė, nenorėjau jūsų nutraukti, kai jūs kalbėjote. Uh, Aš jūs labai seniai pažįstu. Aš noriu sugrįžti prie pasiūlymo rezoliucijai dėl avialinijų bankrutavimo. Yra pateiktas terminas rytdiena teikti pakeitimams, kad galėtume dar plenarnėme posėdėje lapkričio antroje sesijoje aptarti. Dėl pirmo ir antro klausimo noriu pasakyti, kad komisija ėmėsi labai daug e, rengė labai daug konsultacijų su suinteresuotomis pusėmis ir be to komisija ėmėsi organizuoti labai uh, platų tyrimą ir pateikė savo išvadas 2009 metais vasario mėnesį parlamentui. Gal kas nors galėtų man pasakyti, kur tos išvados yra, nes aš nesugebu jų rasti. Ačiū. Mes jums pateiksime atsakymą tuo klausimu. Tikiuosi, kad komisijos interneto svetainėje tos išvados yra. Bet gal kas nors iš sekretoriato galėtų padėti jums ir rasti tų išvadų uh, E, tas išvadas. Ar dar kas ką nori pasakyti dėl koordinatorių posėdžių kolegos? Jeigu ne, tada dėkoju ir dabar pereinu prie tarptautinio pervežimo geležinkeliais. Pranešimo projektas ir balsavimas. Ponas Koch, gal jūs norėtumėt šitą pasakyti? Ja, Dank, Ačiū, ponė pirmininkė, jos kolegės ir kolegos. Iš tikrųjų, jeigu nėra geležinkelio e, ryšių, pavyzdžiui, nėra geležinkelio kelių, tai iš tikrųjų e, kyla didelių problemų. Pavyzdžiui, jeigu, pavyzdžiui, traukiniai negali važinėti, kaip, pavyzdžiui, įvyko neseniai, kai buvo paskeltas streikas Belgijoje. Todėl aš norėčiau atkreipti dėmesį į tarptautinio vežimo geležinkeliais e, sutartį, tai yra KOTIF, yra, kur egzistuoja nuo 1985 metų ir prie kurios mes prisijungėme. Iš tikrųjų, saveikumas geležinkelio tinklų yra ne tik tai ES, ne tik Europos, bet ir tolesnių šalių reikalas. Mes kaip Europos parlamentas prieš šešerius metus e, jau teigiamai įvertiname šitokį įstojimą, tai jau prisijungimą prie šitos sutarties, tačiau e, vis dėlto šis sutartis nevykdoma taip, kaip norėtume, nes yra teisinių problemų. Ir šitas problemos e, rugsėjo mėnesį šių metų buvo išspręstos, todėl aš siūlau, kad Europos sąjunga turėtų prisijungti prie šitos sutarties. Todėl e, manyčiau, kad turėtume balsuoti teigiamai. Ačiū, ponia Ko, galbūt komisijos atstovai norėtų pasisakyti, jeigu ne, na, neprivalote. Tuomet iškart eisime prie balsavimo. Ar turime balsuoti elektroniškai? Pasistengti, pabandykime be aparatų prabalsuoti. Jeigu bus labai artimas rezultatas, neaiškus, tuomet patikrinsime. Prašau, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Na, manome, kad vienbalsiai pritarėme šiam pasiūlymui. Dėkoju, Diterį. Ar norite konkrečių skaičių, dėl to, kas balsavo už, kas prieš. Jeigu turime korteles, na, padarykime viską formaliai, oficialiai. Prašau. Yeah, we'll just, I'll check the cards. This is why I really want to do it by show of hands. Yeah, we got... Na, trūksta dviejų vicepirmininkų. Na, kągi, pradėkime balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Taip. 27 balsavo už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. 28 irgi už, 29 irgi už, 30 irgi už, 30 balsavo už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Ačiū, ponia Koch. Sveikinu Jūs. Na, o dabar kolegos. Norėčiau pasveikinti atvykusius į parlamentą Kanados parlamentarų ir senatorių grupę, ponas Bradburnas, Europos parlamento delegacijos santykiams su Kanada, Kanada pirmininkas, pakvietė deputatus atvykti į parlamentą ir žinau, kad jie dalyvauja keliose keliuose susitikimuose, tarp parlamentiniuose susitikimuose. Na ir plačiau susipažins su mūsų parlamento darbu, ypatingai kai atvyks čia, pasiklausyti darbo mūsų komitete. Taigi linkiu visiems vaisingų diskusijų parlamente ir malonaus pasibūvimo Briuselyje. Taigi sveiki atvykę parlamentarai iš Kanados. Next is item 9, ITS. Devintasis darbo tvarkės punktas - pažangiosios transporto sistemos. Pone Jensen pranešėja. Prašau. Ačiū pirmininkė. Kaip tikriausiai kolegos komitete prisimena, balandžio mėnesį parlamentas dar prieš rinkimus patvirtino didelę balsų daugumą pirmai, pirmojo svarstymo metu E, pažangiųjų transporto sistemų dosie. Šis dosie yra veiksmų planas dėl pažangiausios transporto e, sistemos dėgymo kelių transporto srityje. Na ir čia pagrindinė mintis yra ta, kad reikia skatinti pažangiųjų transporto sistemų naudojimą kelių transporte ir taip pat sąsajose su kitomis transporto rūšimis. Na ir šiuo atveju konkrečiai daugiausia dėmesio skiriama kelių transporto sryčiai, tam, kad e, visapusiškai būtų galima pasinaudoti tomis sistemomis ir užtikrinti geresnį saugumą, energijos efektyvų vartojimą ir taip pat transporto veiks, veiksmingumą, efektyvumą. Taigi iš ties daug naudos galima išspausti naudojant pažangiasias transporto sistemas, tačiau įvairiose vietose tarsi buvo jaučiama uh, kad yra vengiama e, įdėkti šios pažangiasias transporto sistemas, kad yra vilkinamas procesas. Na ir aš manau, kad reikalingi standartai tam, kad suinteresuoti asmenys konkrečiai žinotų, kokio standarto jie privalo laikytis. Na ir mes e, savo ruoštų parlamente jau nekartą esame išsakę savo nuomonę ir tikriausiai kolegos prisimena, kad rugsėjo mėnesį transporto komitetas pritarė pirmojo svarstymo e, rezultatams parlamente. Taryboje dar nėra patvirtintas joks tekstas. Švedija, pirmininkanti valstybė, nemažai padirbėjo, ypatingai pastaruoju mėnesiu, tam, kad būtų nustatyta tarybos pozicija Na ir um, to proceso metu aš kartu su šešėliniais pranešėjais du kartus susitikau su pirmininkančios valstybės atstovais. Tos diskusijos buvo vaisingos ir tų susitikimų tikslas buvo peržiūrėti 27 pakeitimus, kuriuos pasiūlė parlamentas dėl direktyvos. Mes aptarėme visus 27 pakeitimus, išklausėme tarybos, kurie jiems yra primtini, kurie nėra primtini. Uh, ir ar reiktų na, plačiau pasiaiškinti. <clears throat> Šiame procese pozityvų buvo tai, kad mes matome, kad tarybos pozicija artėja prie mūsų pozicijos. Tiesiog mes bandėme paaiškinti, ko siekiame savo pakeitimais. Tokiu būdu pirmininkaujančiai valstybei tapo lengviau įtikinti tarybos narius, kad na, pati idėja yra tikrai nebloga. Na, o šiandieną man reikia tiesiog užtikrinti, kad būtų atnaujinti dėrybiniai įgaliojimai man ir šešėliniams pranešėjams. kad būtų pasiektas susitarimas per pirmąjį svarstymą. Na ir tiesiog bandžiau nušviesti komitetą, kokia yra dabartinė situacija ir kur, kur link mes žengėme. Aišku, pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės mes galime tokiu būdu svarstyti šį klausimą, nes pirmininkaujanti valstybė siekia taip vadinamojo ankstyvojo, ant, ankstyvojo antrojo svarstymo, tačiau jeigu taryba per pirmąjį svarstymą parinks, parengs tekstą, kuris mums bus priimtinas, tai tas tekstas bus ir antrojo svarstymo dėrybinis objektas. Pažiūrėsime, ko, ko sugebėsime pasiekti per pirmąjį svarstymą ir šį vakar susitiksime dar, aptarsime techninės detalės, o po to rengsime trilogo posėdžius Strasbūrė lapkričio 24 dieną ir vėl komitetą informuosime gruodžio pradžioje apie to trilogo rezultatus. Dėkoju poniai Kautikau, Šanek Černeckiai, už šešėliniams pranešėjams, už labai konstruktyvų darbą. Na ir galiu apibendrinti trilogo e, diskusijas e, štai kaip. Tarybos poziciją išklausėme dėl kiekvieno parlamento siūlomo pakeitimo. Ir galime teikti, kad yra tam tikrų sričių, kur laikome, mes laikomės vienodos nuomonės. Taryba pritarė tam, kad būtų daugiausia dėmesio skiriama keturiems prioritetiniams prioritetiniams pritaikymo sritims. Taip, kad, na, parlamento delegacija kartu su komisijos atstovais galėtų nustatyti standartus keturiose e, konkrečiose srityse. Tos sritys yra ES, ES gaunama reali informacija apie kelionę, taip pat minimali informacija apie eismo informaciją, taip pat eko ir saugios stovėjimo aikštelės e, sunkiasvoriams, sunkiasvoriams transporto priemonėms. Taigi tokios būtų sritys. Mes susitarėme dėl jų, na gal ne visiškai susitarėme, kiek mums yra svarbios visos tos rytis. Na ir parlamentas ir parlamento tarybos atstovai susitarė dar dėl tam tikrų specifikacijų, kurias siūlys komisijai, taip pat dėl sistemų saveikumo. Ir um, pažangiųjų transporto sistemų pritaikomumo. E, tai buvo kai kurioms valstybėms narėms labai rūpimi klausimai, ypatingai toms ir ypatingai tai, kuriai pirmininkas puikiai žino, būtent e, kurie yra pažengę daugiau šioje srityje ir yra jau nemažai investavę. Ir tos investicijoms gali, na, tai padaryti nelabai e, palankų poveikį. Ir panašu, kad taryba prieartėja prie mūsų pozicijos šioje srityje. Dabar dėl tų um, paslaugų testinumo, dėl atitikimo standartų ir tarp modalumo. Tai yra labai svarbus dalykai. Kalbame apie tai, kad taip taikoma kelių transportui, bet reikia nepamiršti ir intermodalumo, saveikumo aspekto. Dabar pažeidžiami transporto vartotojai, ta savoka yra naudojama parlamento tekste Na, o tarybos tekste dabar naudojamas kitoks terminas pažeidžiami kelių transporto naudotojai ir naudotojai, kelių transporto naudotojai, kurių mobilumas yra apribotas. Nu, turime išsiaiškinti, kas slypi po kiekvieną iš tų savokų. Uh, Dabar susitarėme taip pat dėl koreguojančių e, procedūrų, dėl specifikacijų. E, ta informacija pateikiama prieduose ir mes nusprendėme e, sprendimą priimti tik tai per bendro sprendimo prieimimo procedūrą, tam, kad komisija na, viena negalėtų įvesti kažkokiu tai pakeitimu, kad į tą procesą būtų įtrauktas ir parlamentas bei taryba. Dėl ko nesusitarėme? Pirmiausia, dėl minimalių pažangių transporto sistemų taikymo trans, transeuropinių tinklų e, projektuose. Tai yra privalomas e, pritaikymas tų sistemų ir valstybės narės dėl to būkšto, nes mano, kad tai jiems per daug kainuos ir jie patys nori apsispręsti. Ir jie teigia, kad ypatingai dabar, esant finansiniai kriziai, jiems na, nesinori būtent palikti to sprendimo komisijai, kad komisija nuspręstų, kada pritaikyti tas sistemas. Ir panašu, kad valstybės narės galbūt šiek tiek ir nusileis. Dėl duomenų ir procedūrų e, teikiant privalomąją eismo informaciją. Ir dar vienas dalykas kai egzistuoja standartai, reikia pritaikyti tą sistemą, tuomet jau standartų reikia laikytis. Na, bet tie dalykai dar nėra galtinai aptarti. Taip pat yra kalbama apie, taip, apie, apie ats, ats, atsakomybės apibrėžimą. Būtent valstybėms narėms tai yra labai rūpi, nes jeigu nėra išspręsta atsakomybės problema, tuomet e, pažangiosios transporto sistemos negal, negalės būti taikomos realiai ir plačiai. Dabar specifikacijos nuostatos dėl duomenų apsaugos mes norime tekste įrašyti šią nuostatą. Komisija sako, kad to nereikia, nes yra bendri teisės aktai dėl duomenų apsaugos ir nereikia konkrečiai į šį tekstą įrašyti šios nuostatos. Tačiau bendrosios taisyklės dėl duomenų apsaugos numato galimybę konkrečiuose teisės aktuose papildomai šią nuostatą įrašyti. Ir šie teisės aktai yra susijęs su duomenų apsauga. Taigi mes nenorime, kad na, mūsų piliečiai nesijaustų saugus ir norime, kad ta nuostata būtų įrašyta apie duomenų apsaugą. Dabar e, metinės programos irgi e, tas klausimas dar vis yra diskut, aptariamas. Komisija bandė detaliai paaiškinti, kaip ta sistema pasiteisins praktikoje ir pasiūlė naują, pažadėjo naują tekstą dėl na, atsakomybės apibriežties. E, Taigi komisija iš tiesų mums e, labai gelbsti šiame procese. Mes apibendriname dviejų trilogo posėdžių rezultatus ir tie rezultatai bus padalinti šešėliniams pranešėjams. Taigi prašau komiteto atnaujinti dėrybinius įgaliojimus tam, kad toliau vyktų dėrybos. Uh, Arba na, jūs galite e, teikti, kad reikia dabar pradėti realias dėrybas, aptarti svarbiausius parlamentui klausimus, kuriuos aš būtent šiandieną ir bandžiau jums pristatyti. Na ir pagrindinis klausimas, kuris yra aptariamas dėl kurio nesusitarėme su, susitarėme su taryba, yra privalomas sistemų taikymas, atsakomybės apibrėžimas ir duomenų apsauga. Tai yra tie trys dalykai, dėl kurių nesusitarėme. Taip pat yra pažeidžiami transporto vartotojai, taip pat patarėjų grupės sukūrimas. Bet aš gal norėčiau išklausyti ir šešėlinių, nuomon, šešėlinių pranešėjų nuomonės e, šiais klausimais. Ir tikrai bandžiau labai išvalgiai spręsti šį klausimą ir aš suprantu, kad dėl Lisabonos sutarties įsigaliojimo gali atrodyti, kad mes gal ir skubame. Galima, aišku, stabdyti procesą ir sakyti, kad nenorime ankstyvojo antrojo svarstymo, jeigu nepavyksta susitarti. Bet aš manau, kad vis tiek čia yra nebloga galimybė, nes Švedija, pirmininkanti valstybė, naudoja tą na, dialogo procesą tam, kad būtų e, daroma įtaka diskusijoms taryboje ir tai duoda rezultatų. Komisijos atstovus irgi kvietėme. Ir aš manau, kad ir šiandieną galbūt komisijos atstovai galėtų pasisakyti apie privalomą pritaikymą sistemų. Ir kokius kaštus čia išvelgtų komisija. Aišku, tai gali nemažai kainuoti investicijų prasme, bet aš manau, kad tos investicijos labai greitai atsipirks. Ir tos investicijos jau nėra tokios didelės, lyginant su tomis investicijomis, kurios yra daromos į kelių infrastruktūrą ir kitas ATMS, e kitas sistemas. Pabaigai pasakysiu, kad reikės matyt dar kartą peržiūrėti komitologijos procedūrą, kuri pasikeis po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Ir tas tekstas turės pasikeisti. Na ir dar vienas dalykas. Komisija keitė teksto struktūrą ir mums dėl to būdavo gan sunku. Jie norėjo, ne, koregavo straipsnių numeraciją, taip pat konstatuojamasias dalis ir mums na, reikėjo visus tos dalykus peržiūrėti ir pasižiūrėti, ar iš tiesų išlieka ta teksto stiprioji pusė. Taigi, turėsime ir tą klausimą aptarti. Na ir jeigu norime ankstyvojo antrojo svarstymo turime iki gruodžio 10 dienos parengti tekstą. Gruodžio 1-2 dienomis vyks posėdis, mūsų transporto komiteto posėdis, kuomet mes irgi galėtumėme vėl tą klausimą aptarti. Ačiū, pirmininkė. Thank you, Mrs. Jensen. Ačiū, ponė Jensen. Už šį pranešimą. Šis pranešimas parodė kad e, galim labai griežtos pozicijos laikytis su komisija, jeigu ne, mes tada ieškome kažkokių išnašų. Ponas Koch. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti poniai Jansen už jos puikų darbą ir puikius pasiūlymus. Aš manau, kad PTS, tai ir pažangas transporto sistemos, yra iš tikrųjų yra puikiai tema ir labai prasminga ją diskutuoti, tačiau iš tikrųjų labai ir sudėtinga yra labai daug su tuo susijusių interesuotojų šalių, kuriams e, kiltų problemų arba sunkumų įgyveninant šias sistemas. Ir į tai mes turime atsižvelgti. Iš tikrųjų, aš e, E, norėčiau jūsų pirma pasakyti, kad švedų paruoštas tekstas nėra toks jau solidus mūsų pagrindas mūsų diskusijoms. Antras dalykas, dabar e, jau mes kalbame apie turinio dalykus susijusius pažangiant transmės sistemomis. Tai, e, tai yra tikrai geri dalykai, geros sistemos, kaip panė Jensen pasakė. Tačiau dabar finansinės krizės metu mes negalim įpareigoti valstybių įgyveninti šias pažangias transporto sistemas. Tai jos ne, neturi būti tai privalomos šitos sistemos. Žinoma, šis, e, mes norime transportą savo paversti e, saugesniu, e, tvaresniu ir pažangesniu. Tačiau valstybių konjunktūros, jeigu būtų įtikintos iš tikrųjų neinvestuoti į tradicinę infrastruktūrą, pavyzdžiui, net naujinti kelius, tačiau investuoti į pažangę transporto sistemą, tai būtų jau daug pasiekta, bet aš abejoju, ar taip ir bus. Iš tikrųjų, mes norime sušvelninti pasaulio finansinę krizę, o ne ją dar sustiprinti, nusatydami kažkokias privalomas nuostatas. Ir aš manau, kad e, iš tikrųjų realybė ir mūsų norai e, labai nėra susiję tarpusavį. Iš tikrųjų, šitas, e, šita, šis plyšys tarp mūsų norų realybės yra daug dėsnis, negu panė Jensen pasakė. Dabar man kyla įtarimas, kad e, ne, e, ne viskas yra įrašoma į dokumentus. Iš tikrųjų, dėl daug ko sustarime mes, pavyzdžiui, ir žodžiu, ir mūsų diskusijų metu. Todėl aš jaučiuosi truputėlį vedžiojamas už nosies. Uh, iš tikrųjų, iš esmės norėčiau pasakyti, jeigu būtų įvestas tam tikros priemonės, kuris būtų privalomas, į kar, pavyzdžiui, įsivaizduoju, bet tada mūsų frakcija nerekomenduotų e, ankstyvo, ankstyvojo svarstymo. Antras dalykas dabar dėl duomenų apsaugos, dėl e, saveikumo standarto ir atsakomybės. E, dėl šitų dalykų aš nerekomenduoju savo frakcijai ankstyvojo svarstymo, dalyvauti ankstyvojo svarstymo ir jame balsuoti. Iš tikrųjų, mes e, norėtume per asmiausios dienas gauti pagristą kompromisą. Yra, e, e, žinoma, reikia tam tikro laiko, kol priimtume sprendimus, tačiau mes neturime per daug skubėti. Ačiū, ponė Koch. Socialistų vardu, ponas Alkadravi. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, atsiprašau Silvijos Tikau, kur yra mūsų šešėlinė pranešė ir kuri šiandien negalėjo ateiti į šį posėdį. Ir aš pasakysiu porą žodžių jos vardu. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už labai aišku informavimą apie pranešimą ir už gerą bendradarbiavimą su, praneš... su šešėliniais pranešėjais. Uh, E, pažangios transporto sistemos ITS yra labai svarbus klausimas ir svarbi galimybių atveriantis rytis. Tai gali labai pozityviai paveikti kelių saugumą, e, energetinį efektyvumą ir kitas transporto organizavimo sritis. Ekonominės krizės argumentas čia turbūt neturi nieko bendro. Mes norime tik sukurti tam tikrą bazę artėjantiems 20-10 metų. Tikiuosi, kad po to laiko ekonominė krizė jau bus pasibaigusi. Aš bendrai norėčiau pasakyti, kad jūs remime ir turėtumėte toliau tęsti dėrybas. Mes žinome, kad tarybos pozicija dar toli gražu neatitinka esminiais e, momentais mūsų pozicijos ir tikimės, kad bus galima suartinti tarybos ir mūsų nuomonės jau prieš, antrais, prieš pirmąjį svarstymą. O mes turėtume išsikelti bent tris prioritetus, kurie turėtų būti deramai aptarti. Visų pirma, duomenų apsauga Tai yra vienas svarbiausių klausimų trauktų į direktyvą ir čia griežčiau turėtų būti apie tai kalbama, jūs jau tą paminėjote. Turime duomenų apsaugos direktyvą, tačiau reikia tekste aiškesnių e, išaiškinimų, kad e, nustatyti duomenys būtų naudojami teisingai. Tai padėtų gerai naudoti naujasias technologijas. Antras dalykas E, atsakomybės, e, kas turi atsiskaityti nacionalinėms institucijoms apibrėžimas ir minimalus e, ITS naudojimas bei privalomas jų taikymas. Manau, kad tai bus pakankamai sudėtinga pasiekti. Ir aš manau, kad reikėtų išlaikyti tuos aspektus mūsų dėrybų pozicijoje. Taigi, baigdamas, noriu pasakyti, kad mano frakcija pasitikė pranešėjų. Rybų komandoje mes pasitikėsime esančiais žmonėmis, tikimės, kad bus pasiekti geri rezultatai, galbūt šiek tiek vėliau. O bendrai, kalbant apie laiką ir terminus, Aš suprantu, kad kitame posėdėje gruodžio pradžioje galėsime jų rezultatus įvertinti ir galėsime priimti galutinę poziciją. Bet e, manau, kad jau dabar jūs galite dirbti toliau žinodami mūsų nuomonę. Ačiū. Pone Briupils, žaliųjų vardu. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik wil eh, ook. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti poniai Jensen už labai tikslų ir informatyvų e, šio dosie pristatymą. Taip pat dėkoju jai už puikų šio darbo organizavimą. Norėčiau paminėti porą aspektų. Visų pirma, mano frakcija, žaliųjų AFE grupė E, yra šiek tiek susirūpinusi dėl pozicijos, kuri čia formuojama. Tu jau buvo pasakyta, kad e, išvados buvo atsiūstos labai vėlai Ir e, beliko dešimt dienų, e, buvo likę dešimt dienų iki dokumento parengimo, kai gavome išvadas. Todėl reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad jeigu taryba nori anksti susitarti su mumis jau per antrąjį svarstymą, tai reikėtų kitas institucijas jai traktuoti su atitinkama pagarba. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas priėmė labai aiškę poziciją per pirmąjį svarstymą dėl ITS direktyvos pažangių transporto sistemų direktyvos ir pirmojo svarstymo pagrindinis rezultatas buvo susijęs pirmiausia su privalomomis taisyklėmis trise prioritetinėse srityse. Taip pat intermodalumo klausimas ir duomenų apsauga, apie kuriuos buvo labai mm, aktyviai kalbama prieš mane. Taip pat, aišku, reikia galvoti apie tų pažeidžiamų, lengvai jautrių vartotojų apsaugą atsakomybės už ataskaitas ats, a, e, a, e, klausimą. Ir Europos parlamentas, kaip žinia, paremė daugelį tarybos išvadų didžiąją balsų daugumą. Taip pat visi žinome, kad mūsų pozicija dažniausiai remia Europos komisija. Tuo tarpu tarybos pozicija mums vis dar neaiški yra matomi tokie nedideli žingsneliai teisinga kryptimi, tačiau suprasti bendrą dokumento e, dvasę yra sudėtinga. Todėl norėčiau jau dabar pasakyti, kad mūsų frakcija e, FA e, žalieji nenori konfliktuoti nei su šešėliu pranešėju, nei su taryba, bet jeigu reikės, mes turėsime išdėsite savo nuomonę, kad pasiektume išvadų per antrąjį svarstymą. Turime aiškiai pasakyti, kad pagrindas Bekogam susitarimui turi būti Europos parlamento pozicija primta balsų daugumą per pirmąjį svarstymą. Pone Foster, ECR vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė Jensen, už labai uh, išsamų dokumento pristatymą. Man šis dosija yra labai naujas ir aš norėčiau porą klausimų pateikti, kad jūs man paaiškintumėt. Galbūt ne ponė Jensen tai gali padaryti, bet kas nors iš komisijos. Manau, kad savaime suprantama, jog mes pažankiomis transporto sistemomis naudojomis jau ištisus dešimtmetis. Pažvelkime jūrų transportą, aviaciją, ypač į krovinių pervežimą. Pažiūrėkime į kelius Manau, kad tai yra sveikintina, nes e, tai davė labai daug naudos e, užtikrinant saugumą ir kitais klausimais. Mano, aš norėčiau, kad jūs paaiškintumėte klausimus susijusius su privačių automobilių vairuotojais. Kolegos kiti jau apie tai minėjo. Pavyzdžiui, pažvelkime automobilių gamintojus. Tuoj suprasit, ką noriu pasakyti Ar šiame dosije mes sakome, kad visi automobiliai, nepriklausomai nuo jų klasės, ar jie būtų labai brangus, kuriuose dabar sudėtingos technologijos įrengtos, ar pigesni, kuriuos naudoja didžioji dalis piliečių, turės turėti vadinamasias juodasias dėžes. Ar aš teisingai tai suprantu? Jeigu taip yra, tada natūraliai iškils Kitas klausimas dėl asmens duomenų, dėl duomenų apsaugos. Ar bus automobilyje koks nors sekimo mechanizmas? Žinoma, e, visi gali turėti mobilų telefoną, jeigu jis įjungtas, pagal tai bus galima rasti, kur žmogus yra, bet jeigu išjungsi mobilų telefoną, niekas apie mus daugiau nieko nežinos. Todėl e, norėčiau tokio aiškesnio ir konkretesnio atsakymo dėl domenų apsaugos e, O paskutinis klausimas yra susijęs su technologijų suderinimu. Manau, kad e, keista, kad buvo padarytos tam tikros išvados taryboje. Automobilių gamintojai e, rengia įvairiausias technologijas ištisus dešimtmečius ir jie turi nuspręsti, kokias technologijas galėtume taikyti tokiuose srityse. Pavyzdžiui, gali būti, kad įmonės gamino labai geras technologijas, tačiau dėl jų suderinimo ir panašiai iškilo sunkumų. Kaip galima visą tai sureguliuoti? Paskutinis, tai taigi tokie mano klausimai, kuriuos komisija galėtų paaiškinti. Ponas Bradbon. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ponė Foster Aš esu. Man šiek tiek neaišku ir gal net neramu, kad tos juodosios dėžės, e, kaip jos įvardintos spaudoje, taps privalomos visose automobiliuose. Kaip ponė Jensen savo pirminėje kalboje pasakė, tai būtų dar vienas žingsnis link e, viską stebinčios valstybės sukūrimo. Manau, kad tai yra rimtas sunkumas. Kaip ponė Foster teisingai pasakė, yra kitų būdų, kuriais mus galima sekti, tai jau yra ir mobilus telefonai ir panašiai. Bet turbūt nebereiktų sukurti dar vieno mechanizmo, kuriuo mes galėtume būti sekami. Yra sakoma, kad tuos juodosios dėžės bus sukūriamos su geriausiomis intencijomis, tačiau e, reikėtų geriau išsiaiškinti, kokiais tikslais būtų galima tokias dėžės naudoti. Aš pats būčiau prieš bet kokį tokių technologijų privalomą įvedimą. Aš, taigi, tokia būtų neigiama pasiūlymo pusė. O teigiama pasiūlymo pusė, apie kurią kalbėjo ponė Jensens, yra man labai primtina. Turiu galvoje saugų sunkvežimių statymą. Komisija atliko atitinkamus e, tyrimus prieš e, pusantrų metų ir matėme, kad valstybėse narėse, bent jau jungtinėje karalystėje, yra pakankamai tų vadinamųjų kartų, karštųjų taškų. E, Ir Junktinėje karalystėje toksai karštasis taškas, kur uh, nusikaltimų su sunkvežimiais vyksta labai daug egzistuoja. Uh, e, pietričių Anglijoje, uostuose tai atsitinka. Bandoma pakeisti patirtį, tačiau pažanga labai lieta. Turėtume išanalizuoti tas saugias automobilius uh, statymo aikšteles, stovėjimo aikšteles, uh, detaliau, bet manau, kad tam reikia ir politinio paskatinimo, nes e, nusikaltimų su sunkvežimiais įvyksta be galo daug, labai daug nuostolių patiriama dėl e, vagysčių iš automobilių, iš sunkvežimių. To visoje Europos Sąjungoje. Tai ne tik e, didžiulių finansinių padarinių sukuria, bet ir žmonių saugumui kelia grėsmę. Mes turėtume užtikrinti žmonių saugumą geriau. Ačiū, ponė Bradburn. Aš norėčiau šitą paminėti dėl to, ką jūs pasakėte. Aš irgi manau, kad saugus automobilių stovėjimas yra labai svarbus aspektas. Tačiau visuomet iškyla dilema. Kai tik pasiūlome kur nors įrengti automobilių sunkvežimių stovėjimo aikštelė, vietos gyventojai pradeda prieštarauti, nes jie nenori, kad tokios aikštelės būtų netoli jų namų. O tokioje valstybėje kaip mūsų būtų labai sudėtinga rasti vietą stovėjimo aikšteliai, kuri būtų ne ar, n, toliau nuo gyvenviečių. Manau, kad e, saugumo klausimas, e, saugių stovėjimo aikštelių klausimas yra labai svarbus. Du kriterinius galėčiau paminėti čia. Tai yra visų pirma pačių sunkvežimių saugumas, nes e, jeigu sunkvežimiai yra statomi ant kelio ar šalikelėse, tai eismo saugumo problemų iškyla, ne tik pačių e, automobilių saugumo klausimas. Aš žinau, kad ponė Jensen apie tai savo kalboje sakė saugus automobilių stovėjimas yra labai rimta problema Europos Sąjungoje, be abejo ir Junktinėje karalystėje taip pat. Komisijos vardu ponas Tilman. Pačiam galiai sėdi. Prašom, ponė Tilman. Thank you. Uh, first I would like to thank... Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą puikų darbą turėčiau pasakyti, kad mes e, e, gavome didelę paramą iš šito komiteto e, per pirmąjį svarstymą. Ir aš manau, kad šita parama smarkiai prisidėjo prie dabartinės situacijos, kuris susiklostė. Iš tikrųjų, aš norėčiau ir, kad taryba atsižvelgtų į dabartinę situaciją. Tačiau mums susidaro įspūdis, kad taryba ir parlamentas per trialogus, kurie nesnei įvyko, kurie buvo labai konstruktyvūs ir labai atviri, aiškiai apibrėžė iš tikrųjų trukdžius, e, būtent trukdančius e, galima susitarimą sudaryti. Aš esu įsitikinęs, kad e, kad tos dienos ir artimiausios labai svarbios, kad mes galėtume paspartinti sprendimą šiuo svarbiu klausimu. Aš dabar norėčiau atsižvelgti į kelis, kelias pastabas, kurias dėl įvairių priežasčių paminėjo šios grupės nariai. Iš tikrųjų, aš manau, kad visi sutarė ir, viskaitant ir tarybą, tuo, kad PTS, tai yra pažangės transporto sistemos, yra labai svarbios ir jos gali būti labai naudingos, jos gali iš tikrųjų labai smarkiai padidinti saugumą keliuose, gali, e, gali sumažinti taip pat nelaimingų atsitikimų riziką keliuose. Tačiau e, komisija e, negalėjo iš tikrųjų pasiūlyti PTS visoms transporto rušims. Tačiau mes dirbame šiuo, šiuo klausimu, labai ryštingas tikslas yra keliamas. Dabar uh, mes e, tai apsiribojame šiuo tikslu, kad mes norime kelius susijęti su e, kitomis e, transporto rūšomis. Tačiau jūs matote, kad tai nėra lengvas tikslas, ypač kai kalbame apie finansus. PTS investicijos infra, in, infrastruktūras, kai lyginate, E, su kitomis išlaidomis susijomis su infrastruktūromis yra žemesnės, yra mažesnės 10 procentų. E, iš tikrųjų, e, galbūt išlaidos būtų šėjimas su 8 procentų padidėjimu, tačiau nauda iš šių investicijų susijusi su saugumu, su tuo, kad sumažės mirčių keliuose, iš tikrųjų yra didžiulė. Dabar dėl e, įvairių kitų klausimų. Komisija sutinka, kad, e, kad čia mes kalbame pirmiausia apie e, duomenų apsaugą ir asmens duomenis. Iš tikrųjų, šitas privatumo klausimas yra labai svarbus ir mes jau čia pranešė diskusijose pabrėžėme, kad tai iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Ir mūsų pasiūlyme privatumas turėtų būti išsaugotas, jį turi būti kreipiamas dėmesys. Ir mes norėtume e, padidinti, žinoma, šitą privatumo apsaugą, tai yra asmens duomenų apsaugą. Tačiau tai yra susijęs su teisės klausimas. Jeigu mes e, šį klausimą įtrauksime į direktyvą ir pakeisite bendrasias e, taisyklės, tai jūs turite būti nuoseklus visą laiką. Jūs galite, žinoma, pritaikyti savo taisyklės tam tikram konkrečiam atveju, tačiau reikia žiūrėti, kad būtų išsaugotas nuoseklumas, kad būtų laikomasi nustatytų taisyklių. Nes ši taisyklė, ši sistema leistų keisti įvairius teisės aktus, kurie yra taikomi šiame, šiam sektoriui. Dabar dėl atsakomybės. Aš matau, kad e, įvairius interesuotas šalis kelia susirūpinimą. Tai yra, joms kelia susirūpinimą šitas klausimas. Turi būti tam tikrų tarnybų nustatyta, dėl kurių mes, e, dėl šių tarnybų mes turime sustarti, būtent kokia turi būti ta atsakomybė. Taigi aš pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, e, vagystės iš e, sunkvežimių, e, jos sudaro, sakykime, 8 milijardus nuostolių, kalbant apie pavogtas prekes, jų vertę. Ir visą tai įvyksta stovėjimo ištelėse. Todėl mums akivaizdu, kad būtų nusidėta tokia sistema, kad e, sunkvežim vairuotojai galėtų rezervuoti iš anksto vietas stovėjimo aikštelėse, kad galėtų jie iš karto žinoti, kad e, tam tikrą laiką, e, po tam tikro laiko jie atsidurs stovėjimo aikštelėse ir gaus ten vietą. Nes kitu atveju gali kilti jiems pavojus ir jų prekiams kilti pavojus. Su šito, su šito sistema yra susijęs faktas, kad, kad jeigu jie neras, pavyzdžiui, vietos stovėjimo aikštelėse arba nebus stovėjimo aikštelė pakelėse, tad jie turės ieškoti kitų išeičių. Ir mes e, turime e, į tai atsižvelgti ir mūsų direktyvoje. Aš, ma, aš manau, kad didžiausias e, nesutarimo e, objektas tarp parlamento ir, ir tarybos iš tikrųjų tai yra tas privalomumo aspektas. E, iš tikrųjų, jeigu mes apibrėžiame, komisija mano, kad e, e, tam tikrą sistemą, tai jinai turi būti įgyvendinta. Nes kitų atveju mes turėsime padriką sistemą, kuris skirsis vienoje valstybėje narėje nuo kitos valstybės narės. Mes turime sukurti tam tikras paslaugas, pavyzdžiui, kad būtų sukurti saugios sunkvežimių stovėjimo aikštelės, prieiga prie jų. Ir aš manau, kad E, tai yra vienas svarbiausių klausimų, dėl kurių turi sutarti taryba ir parlamentas. E, Kaip, e, parlamentas per pirmąjį svarstymą iškėlė tam tikrus klausimus, nuo kurių vertėtų pradėti mūsų tolesnės diskusijas. Ir aš manau, kad kad taryba ir parlamentas turėtų susitarti dėl tam tikrų sričių, kuriuose šita sistema turėtų būti taikoma privalomai. Ačiū. Think... Pone Tilmen, ponė Jensen, ar norėtumėte kažką dar pridurti? Aš kiek suprantu, kolegos mielai jums atnaujins dėrybinius įgaliojimus, jums ir šešėjams pranešėjams. Niekas tam neprieštaraus. Ir aš manau, kad tuos įgaliojimus gausite. Ar norite dar ką nors pridurti? Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už pasisakymus pasakyti, kad tekstą gavome iš tarybos, tačiau ne apie jį kalbėjomės, kalbėjomės apie mūsų pakeitimus, bandėme išsiaiškinti, kiek taryba yra pasirengusi jiems pritarti. Taip ir toliau dirbsime. Na, žinoma, viską reiks daryti labai atsargiai. Kai bus galutinis tekstas, kaip ponas Koch sakė, jis yra daug pakeistas. Taigi reikia žiūrėti, koks bus galutinis variantas. Keli užsiminė apie saugias um, stovėjimo aikšteles sunkvežimiams. Mes jau eilę metų šiame komitete labai atidžiai svarstėme šią problemą, parengėme du bandomosius projektus, vienas iš jų dar vyksta. Ir dabar yra sukurta sistema sunkvežininkams, kai jie gali užsirezervuoti stovėjimo aikštelėse vietas. Ir tai yra labai svarbi tema. Belgija pirmininkausianti valstybė sakė man, kad tą klausimą irgi trauks į darbos varkę, tam, kad valstybės narės irgi įsitrauktų į darbą. Aš manau, kad tai yra labai puiku. Aš tik tai būkštoju dėl to, kad jie gali norėt smugdyti privačias bendrovės ir nesiūlys viešųjų bendrovių. Taigi aš manau, kad mums reikia pasirūpinti, kad situacija pagerėtų sunkvežininkams ir nereikia įsivelti ilgas diskusijas dėl to, kas tą darys, kas tą situaciją gerins. Man nesvarbu, kas tas stovėjimo aikšteles steiks, kas tą sistemą dieks. Aš manau, kad svarbiausia, kad tai vyktų ir aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas komitete. Ir džiaugiuosi, kad tas rytis yra laikoma privalomąją ir um, mes turime nepasiduoti. Dėkoju. Okay, mis... Ačiū, ponė Foste, norite dar kažką pasakyti? Trumpai. Turiu klausimą. Aš kėliau tos juodosios dėžės klausimą, ar tai, kad ta technologija turi tapti privaloma, instaliuojama į privačius automobilius. Aš būčiau labai dėkinga, jeigu komisija pakomentuotų mano klausimą. Dėkoju. Tilman. Pone Tilman. Sprašau, pamiršau tą klausimą, kai kalbėjau. Kalba neina apie juodąją dėžę. Jokių būdų. Juodoji dėžė e, pateikia informaciją, jeigu įvyksta nelaimingas atsitikimas automobiliui arba orlaiviui. Kalba neina tikrai apie juodąją dėžę, kuri būtų instaliuojama automobiliuose. Pirmininkas pakartoja, taip tikrai tai nebus juodoji dėžė. Nežinau, ar išgirdote gerai, labai tyliai kalbėjo komisijos atstovas. Puiku. Gen, kaip sakė generolas Makathy, prie šito klausimo grįšime per kitą posėdį ir tikiuosi, kad ponia Jansin turės daugiau informacijos mums per kitą posėdį. Puiku, dėkoju. Kitas darbo atvarkės punktas. pranešimų formalumai taikomi laivams. Ir aišku, tik vienas žmogus galėtų tokį pranešimą renkti, tai ponas Tarksas. Ačiū, pirmininkė. Komisija praeitais metais, jeigu teisingai prisimenu, pateikė pasiūlymą, ne, man atrodo, šiais metais visgi pateikė pasiūlymą dėl komunikato ar komunikato projekto, taip pat ir direktyvos kuria būtų bandoma pasirūpinti, kad į bendrijos uostus įplaukiantiems ir išplaukiantiems laivams būtų galima lengviau tą padaryti. Na ir aš kaip ir suprantu, kas yra bandoma padaryti ir pritariu tą tai idėjai. Pavyzdžiui, jeigu, tarki, sunkvežimis iš Rostoko per Baltijos regioną vyktų, galima tą padaryti, jo niekur nestabdant. Na, o jeigu laivas e, tą darytų, reiktų užpildyti įvairias, įvairius blankus. Pavyzdžiui, jeigu laivas išplaukia iš Sankt Peterburgo, tai yra aišku už ES ribų, įvyksta į ES vandenis ir, turi, ir po to perplaukia ir plaukia toliau į kažkokį tai ES uostą arba už ES ribų. Laivui tenka susidurti su įvairiomis administracinėmis problemomis, reikia daug užpildyti pranešimų ir taip toliau. Taigi laivyba, kuri yra aplinkos saugos prasme nekenksminga, nekenksmingas kenksminga transporto rūšis yra susiduria, susiduria su didžiulėmis problemomis. Ir aš visomis keturiomis pritariu tam, ką daro komisija. Komisijos projektas, kurį rengia trys generaliniai direktoratai. Tie, kurie svarsto muitų klausimus, sveikatos klausimus. Na, pavyzdžiui, importuojamo maisto patikrinimas ir taip pat transporto generalinis direktoratas, kuris sprendžia transporto problemas bendraja prasme. Taigi, kiek suprantu, puikiai ir bendradarbiauja tie trys generaliniai direktoratai, tačiau nėra lengva na, tuos klausimus stumti į priekį. Ir aš manau, kad parlamentas turėtų paraginti komisiją ir ten dirbančius kolegas bendradarbiauti kuo galima plačiau šiuo klausimu, nes kol ne, sveikatos muitų ir transporto generalinių direktorato atstovai ne, nedirbs kartu, ne bendradarbiaus, nieko nepasieksime. Taigi aš manau, kad tai yra vienas dalykų, kurį, kurį turime akcentuoti. Kitas dalykas komisijos pasiūlyme, trumpai jį pristatant, Jie bando nus, nustatyti standartinius blankus, kuriuos tektų užpildyti laivams, kad tie blankai būtų pildomi elektroniniu būdu, kad būtų galima jais keistis elektroniniu būdu. Ir stebiuosi, kad vis dar taip nėra daugelie uostų. Ir elektroninių duomenų keitimosi sistema gali būti apjungta ir įtraukta į saugios jūros tinklą tinklą, kuris šiuo metu yra naudojamas stebint laivus plaukiančius jūrose dėl jų saugumo. Tam, kad visi, kurie nori gauti tą informaciją, gali ją matyti tiesiog dieno, e, dienos vienoje bendroje sistemoje. Na ir aš manau, kad čia pagrindinė idėja yra ta, kuri man yra visiškai primtina ir aš tikiuosi, kad kolegoms taip pat ji bus primtina. Uh, Na ir šiuo metu arba ateitie gali kilti šiek tiek sumaišties dėl to, kad na, reikia modernizuoti sistemą ir tą padaryti kuo galima greičiau. Yra nemažai e, dalykų, jų detaliai nepristatysiu pirmininkė, bet yra tam tikrų problemų, kurias aš kaip pranešėjas norėčiau akcentuoti. Turime pasirūpinti, kad 2010 metai būtų galutinis terminas, kaip ir buvo planuojama. Man sakė, kad techniškai būtų sunku greičiau tą padaryti, bet turime pasirūpinti, kad valstybės narės būtų priverstos nevilkinti proceso, nes jeigu paliksime viską 2013 metams, atsiprašau, 2010, sako kalbėtojas, panašu, kad išbrisime iš ekonominės krizės ir didesnė bus transporto paslaugų paklausa. Taigi išspręstumėme daug problemų, jeigu pasinaudotume visomis transporto priemonėmis ir reikalingas supaprastinimas iki 2010 metų tam, kad visi, kurie yra apjungti toje elektroninėje sistemoje, kad pildytų blankus elektroniniu būdu. Dar vienas sudėtingas klausimas komisija, dėl kurio komisija nenustatė laiko terminų ir ko reikalauja iš valstybių narių, būtent kalbinis reikalavimas. Aišku, visuomet dėl to kyla problemų Europos Sąjungoje. Ir nėra aišku, kitos problemas išspręsti. Ar visiems naudoti savas kalbas, gimtasias kalbas, kaip yra dabar, tai sukels problemų. Arba naudoti tik tas kalbas, kurios yra naudojamas tarptautinėje jūrų organizacijoje, tai yra trys kalbos. Ar siūlytumėme, kaip tarkir, tarkim ir aviacijos rytyje, naudoti tik tai anglų kalbą, kaip bendravimo kalbą? Mano nuomonė, nežinau, ką mano kolegos, bet aš manau, kad mums reiktų paprašyti, kuo galima labiau uh, supaprastinti sistemą, kas jau yra daroma daugelįje sričių, ir naudoti anglų kalbą kaip bendrą antrąją kalbą. Aš norėčiau pritarti šią idėją, žinau, kad klausimas yra jautrus, bet vis tiek manau, kad būtų naudinga jūrų transporto srityje į pasiūlymą įtraukti šią nuostatą. Tai jau yra daugeliu atveju taikoma praktikoje. Na, ir dar vienas dalykas E, kuris komisijos nuomonė nėra toks jau skubus ir jie šiuo klausimu tik tai teikia rekomendacijas valstybėms narėms. Būtent bando, bandomosios paslaugos ir mokėjimas, apmokėjimas už tas paslaugas. Laivas įplaukė į uostą ir laivo kapitonui labai naudinga turėti pilotuojančio jūrininko sertifikatą. Aišku, tai yra reikalinga apsaugoti, apginti e, pilotuojančių jūrininkų profesiją. Ir aišku, tas kapitonas, kuris dažnai įplaukia į tą uostą, kuo puikiausiai gali pilotuoti laivą, uh, Taigi mes turime reikalauti, kad tie pilotuojančio jūrininko sertifikatai būtų išduodami ir kad visose valstybėse narėse būtų bendra praktika, kad pramonės atstovai žinotų, kokių reikalavimų jie turi laikytis ir kad tie reikalavimai būtų proporcingi. Negalima reikalauti kažko, kas e, gali užtikrinti protekcionizmo tam tikras apraiškas. Jie turi būti proporcingi tie reikalavimai. Puikiai suprantame, apie ką eina kalba, apie saugumą ir negalime padaryti jokių nuolaidų. Na ir laivyboje turime taikyti praktinius e, reikalavimus ir laivyba turi būti gyvybingas rytis. Taip pat turime pažiūrėti, kaip būtų galima raginti, paraginti žmonės, na, kad į tą sistemą ne tik tai jūrų uostai būtų įtraukti, bet ir vidaus vandenų uostai. Taisyklės e, gali būti prast, supaprastintos ne tik jūrų uostose, jos gali būti taikomos platesnių mastų ir transporto tinklos, tinklai taip pat gali būti įtraukiami vidaus e, vandenų uostai, taip pat laivybą jūrose, vidaus vandenyse, susijęti tas sistemas ir iš tiesų čia daug ką galime padaryti, tas sistemas e, apjungti, apvienyti, kiek įmanoma, kad tas supaprastinimas persikeltų ir į vidaus vandenis. Tai yra labai svarbu. Taip pat svarbu, kad saugios jūros tinklas yra elektroninė sistema, kur viską įmanoma surasti. Tai yra vieno langelio principo sistema. Šiuo metu ji puikiai pasiteisina, ypatingai kai stebimi yra laivai, ta sistema yra Lisabonoje. Tačiau tą sistemą reikia išplėsti, įtraukti e, informaciją apie krovinius. Ta, sistema, ta, ta informacija galėtų naudoti muitinės tarnybos. O dabar, na, tiesiog reikia atnaujinti, apgreidinti tą dabartinę sistemą tam, kad žmonės galėtų bendrauti tarpusavyje. Ir komisija čia irgi turėtų pateikti konkrečius pasiūlymus, mano manimu, tai yra labai svarbu. Elektroninė muitinė, muitinė būtent ta sistema irgi turi būti integruota. Dar vienas dalykas apie ką jau kalbėjausi su komisijos atstovais ir jie teigia, kad tai labai svarbu, jog parlamentas irgi prisidėtų prie šio darbo, būtent prieiga prie informacijos. Žinoma, dalis informacijos turi būti prieinama daugeliui vartotojų, tačiau jeigu keičiamas informacija apie laivo krovinį, tuomet ta informacijos prieiga turi būti ribota. Tik tiem žmonėms, kurie gali gauti tokią informaciją, turi, turime aiškiai apibrėžti, kas gali gauti informaciją apie krovinius. Nes priešingų atveju kalbėtumėme apie labai, na, kalbame apie labai jautrę komercinę informaciją. Laivas, laivo savininkas, pavyzdžiui, nenori, kad jo konkurentai gautų informaciją apie jo įgulą, apie krovinius ir panašiai. Taigi labai svarbu daugiau dėmesio tam skirti. Na ir dar vienas dalykas dėl e, laiko terminų. Aš manau, kad parlamentas turi reikalauti, kad viskas būtų padaryta kuo galima greičiau. Turime laikytis komisijos siūlomos datos 2013 metų, o vėliau sutaikinimo procedūroje turime, su, su taryba turime laikytis tos datos. Taigi tiek norėčiau mielai išklausyti kolegų. Dėkoju. You, as somebody, as you know, second... Ačiū, ponė Sterks. Norėčiau ypatingai išklausyti kolegų nuomonės apie siūlymą anglų kalbą padaryti bendrąją antrąją kalbą. Ponas Paskual, EPP vardu. Ačiū pirmininkė. Šiandieną pirmą kartą aptarėme šį, šį, šį direktyvos projektą. Pranešėjas ponas Sterksas plačiai nušvietė situaciją dėl, dėl savo pranešimo ir aš manau, kad nebus labai sunku pasiekti susitarimą dėl esminių pranešimo projektų klausimų, jis labai na, racionaliai ir teisingai e, rengia šį pranešimą. Aš kaip šešėlinis pranešėjas turiu atkreipti dėmesį į keletą klausimų. Pirmiausia, dėl to bendrojo požiūrio, tas ta mūsų europietiška svajonė, kai visi viską vertame vienodai. Ir aišku, labai daug kliūčių yra norint tokį tikslą pasiekti. yra bandoma, aišku, teisinius barjerus kurti siekiančio tikslo yra teigiama, kad viskas daroma per anksti, per greitai, kad reikia surinkti, sukaupti daugiau patirties. Bet aš manau, kad laukti nereikia, nes vėlgi, manau, ES turi pastumti tuos procesus į priekį ir turime būti čia šioje srityje pionieriais. Direktyvos tikslas yra sumažinti, supaprastinti dokumentus ir fizinės kontrolės, kontrolės mechanizmus taikomus e, laivams ir laivų kroviniams ES. Direktyvoje bandoma siekti Europos jūrų erdvės be kliūčių, be barjerų. Ypatingai trumpų atstumų laivybai Europos Sąjungoje. Ir aš manau, kad Europos Sąjunga šioje srityje turi būti lyderė. Mes privalome įgyvendinti visas jūrų organizacijos konvencijas, prisidėti jas rengiant. Na ir aišku, visuomet, kada imamės tokių darbų, yra manančių, kad viskas daroma per anksti ir kad per greitai, bet aš manau, kad reikia tam pasipriešinti ir bandyti žengti plat, platų žingsnį į priekį. Mes turime patvirtinti atitinkamas konvencijas ir visapusiškai įsitraukti kuriant plečiant duomenų mainų ir saugumo tinklą ES tiek um, laivų, tiek um, krovinių atžvilgių. Tikrai negalime leisti, kad būtų stabdomas ar lėtinamas direktyvos įgyvendinimas. Aš pritariu komisijos siūlymui ir komisijos požiūriui. Aišku, galime aptarti konkrečias detalės, tačiau aš laukiu, kuomet Starksas parengs savo pranešimą ir tikrai pritarsiu daugumai dalykų, kas yra tame pranešime. Noriu, kad ES jau kuo galima greičiau gyvendintų šią direktyvą. Labai svarbu, kad trumpų nuotolių jūrų transportas būtų um, paskatintas. Dėkoju. Ponas Milana. io non conosco. Labai ačiū. Aš ponas Terkso ilgai e, dar nepažinu, nepažįstu, neseniai mes susipažinom. Bet e, turiu pasakyti, kad jis pristatė dokumentą labai sklaidžiai ir e, aš tikiuosi, kad jis pasistengs puikiai, kad mes visi galėtume puikiai bendradarbiauti. E, Ir aš, kaip savo frakcijos šešėlinis pranešėjas, su juo kartu dirbau ir tikrai pasitikėjau bonus terksu. Pirmą kartą šį pranešimą matau ir iš pirmo žvilgsnis atrodo labai techninis. Tačiau čia ir kitose šios srities dalise mes bandome išplėsti vidaus rinką, uh, kad jūrų transportas geriau veiktų. Mes turime labai techniškai visą tai vertinti ir tai reikėtų e, pažvelgti per konkurencingumo perspektyvą. Tokiu būdu ES jūrų transportas galės geriau toliau tobulėti. Pasitarus su Europos komisija ir tos e, pramonės ryties atstovais mes galėjome pasirinkti teisingą kryptį. Manau, kad tokiu būdu transporto politika tampa konkurentingesnė, ypač jeigu galvojame apie jos um, konkuravimą su, su sausumos transportu. Taigi labai daug jau tuo požiūriu padaryta. Mūsų pozicija to klausimo. Aš sutinku, kad laikas yra be galo svarbus. Taip. Laiko um, ar galimybių dar greičiau dirbti yra nebedaug. Tačiau manau, kad parlamentas turėtų skatinti komisiją daryti viską, kas įmanoma ir kuo greičiau. Du paprasti pasiūlymai kol kas. Per artimiausiam savaitėm. Pirmiausia, reikėtų atskirti du pagrindinius klausimus. Pirmiausia, uh, biurokratinių dokumentų supaprastinimą, turiu galvoje visokiausių formų pildymą ir panašiai. Uh, Tai yra tokios veiklos biurokratinė pusė, kurią privalu supaprastinti. Ir čia tos biurokratijos yra kur kas daugiau negu sausumos transporte. Kitas dalykas, turbūt komunikate yra sričių, kurias reikėtų detaliau išnagrinėti. Komisija turbūt turėtų tą padaryti ir elgtis kiek šiek drąsiau. Žiūrėkime, kas darosi sausumoje sausumos keliuose. Labai dažnai čia iškyla logistikos problemų, kai e, prekės yra atplukdomos į uostus. Atplaukus laivui būna sunku gauti įgulą reikalingą informaciją. Ir manau, kad reikėtų pasiaiškinti, kaip muitinės procedūros vyksta reikėtų pagalvoti, kad e, žmonės galėtų taikyti vienodas e, logistinės procedūras. Tai uostuose turėtų būti sukurta vadinamosios vienos stotelės sistema ir mūsų balsas čia turėtų būti labai svarbus. Turim kalbėti ne tik apie biurokratijos sumažinimą, tai yra susiję ir su fiziniu veiklos aspektu. Ir aš pasiūlyčiau du paralelinius veiksmus, einant link tų tikslų. Turbūt reikės imtis tam tikrų priemonių miestų organiza... urbanistinėme planavime, miestų struktūroje, planuojant uostus ar uostų e, statybą. Galbūt mums reikėtų čia susisiekti su uosto administracijomis kad jie tiesiogiai išsakytų savo poreikius. Tie tiesiogiai turi dalyvauti e, tos veiklos organizavime. O antras pasiūlymas yra susijęs su, aiškiau norėčiau pasakyti. Mes norime supaprastinti reikalus. Gali būti, kad po keletos metų susidarys situacija, kai bus nustatytos vidaus ES taisyklės, leisinsius užtikrinti vienodą e, visų vežėjų traktavimą ir pusiausvirą. Bus sukurtos reikalingos sąlygos skaidrumų užtikrinti ir procedūros bus supaprastintos. Manau, kad mums taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kas įvyks po to, kai pakeitimai bus realizuoti. Ir aš manau, kad reikia tartis, dėrėtis tarptautiniu lygiu, tarptautinėje jūro organizacijoje. Turi būti taikomos taisyklės tarptautiniuose vandenyse. Taigi mes supaprastindami savo sistemą turime prisitaikyti prie tų pakeitimų, kurie leistų sustiprinti mūsų vaidmenį tarptautiniu mastu. Baigdamas noriu padėkoti dokumentų rengėjui ir komisijai. Ačiū. Thank you, Ačiū. Žaliųjų vardu, ponas Bisi. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano e, žaliųjų frakcija šiek tiek dvėjoja. Mes sakome, kad e, Nereikėtų turbūt pritarti visiems pasiūlymams, kuriais yra siūloma supaprastinti jūrų transportą, padidinti jo efektyvumą, suteikti galimybės pro, e, e, rasti alternatyvų e, sausumos kelių prekių transportui ir pervežimui. Toks pagerinimas, racionalizavimas, harmonizavimas – turiu galvoje įvairiausius veiksmus, ein, yra orientuotas teisinga kryptimi. Pone Sterks, mes esam turėję čia labai daug problemų. Mes jas pastudijuosime, tačiau aš nenoriu pasakyti, kad tos kliūtis siekiant mūsų tikslų yra neįveikiamos. Mes turime tik siekti daugiau efektyvumo šiame sektoriuje. Kalbant apie tai per kiek laiko e, krovinių, kroviniai laivai turi pateikti ataskaitas ir panašiai. E, norėčiau pasakyti, kad turime skatinti pakrančių eismo efektyvumą, o ne kurti papildomų biurokratinių kliūčių. Tačiau tai nereiškia, kad kontrolė visiškai turi būti panaikinta. Supaprastinimas nereiškia, kad visiškai turi būti panaikinama reguliavimas ir kontrolė. Turime e, ieškoti naujų techninių galimybių ir priemonių, tačiau nepamirškime, kad privalu ir apsaugoti jūrų e, transportą ir jūrų aplinką. Čia turime būti labai atidus. Ir naujoje direktyvoje mes e, pritarsime naujiems tikslams, tačiau reikia pasirūpinti, kad mes nenukryptume nuo teisingo kelio. Ačiū, ponė Foster. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad ponas Terksas, kaip visada, savo klausimą pristatė labai aiškiai ir turbūt jis yra vienas geriausių ekspertų. Aš norėjau tik padėkoti ponui Sterksui. Mano nuomonė, jis yra teisingai pasirinktas pranešimo rengėjų, nes jo kompetencija šioje srityje yra tikrai labai gera ir jis ją puikiai demonstruoja. Porą klausimų. Vienas jų jau buvo paminėtas. E, sprendimo ieškome pradedami nuo tam tikro atspirties taško, o galutinis tikslas tenktis viską supaprastinti, sumažinti biurokratinę naštą. Bet tai nereiškia, kad mes turim pereiti nuo vieno kraštutinumo prie kito, kai viso proceso pabaigoje Mm, bus dar sunkiau veikti negu dabar. Būtinai reikia išvengti tokios klaidos. Galbūt komisija man galės atsakyti į šį klausimą. Manau, kad egzistuoja ir iškilo tam tikrų problemų pradinėje diskusijoje apie tai, kokį poveikį nauja sistema turės valstybėms, kurios neprieina prie jūros, kurios yra grinai sausumoje, pavyzdžiui, Luksemburgas. Uh, kaip e, tai galės būti e, sureguliuota. Kai kurie parlamentarai taryboje išreiškė bejonių dėl, santykių, dėl šio dokumento santykio su dabar taikomais teisės aktais. Pavyzdžiui, Šengeno muitinių sistema, e, sienų kontrolės dokumentai. Ar bus galima išvengti klausimų, kurie mm, kurie demonstruos susikirtimą su tais dokumentais. Pačioje pradžioje, manau, juos reikėjo sureguliuoti. Dėl terminų. Manau, kad reikėtų e, stengtis tuos terminus tenkinti. Aš manau, kad jie yra labai gerai nustatyti. Dėl formuluočių. Manau, kad ir kokia kalba bus naudojama. Uh, Aš manau, kad aviacijoje reikėtų kalbėti angliškai. Ne todėl, kad man ta kalba artimiausia, bet mes turim būti protingi ir pragmatiški. Pažvelkime į tarptautinės transporto e, sistemas. Dažniausiai ten yra naudojama anglų kalba. Anglų kalba visuomet yra antrinė kalba. Žinoma, ne visada visuose laivuose yra ją kalbama, nesgi laivai priklauso skirt, skirtingoms pasaulio dalims. Tačiau reikėtų turbūt pasirinkti vieną kalbą ir tokiu būdu išvengsime tokių aplinkybių, kai susidaro painiava, nes žmonės nesusikalba ar nesupranta terminų skirtingomis kalbomis. Taigi, porą klausimų, kuriuos man prašyčiau paaiškinti. Dėkuoju dar kartą ponui Sterksui už įžangą ir aš tikiuosi, kad šis dokumentas e, bus priimamas taip, kaip reikėtų. Ponas Vandalin. Voorzitter, ik ben bijzonder blij dat de heer Sterks. Ačiū, panė pirmininkė. Mane labai džiugina, kad panas Torksas yra pranešėję šią temą. Ir iš tikrųjų, pati jo pavardė Storks, tai, tai reiškia, Starks tai reiškia stiprybę. Manau, kad jis tikrai puikiai rengia pranešimus. Ir mes turime tam tikrą, tam tikrą skirtumą tarp to, kas yra šitą dabar mūsų dokumentuose ir kas, yra, kas vyksta realybėje, praktikoje. Svarbu, kad keičiantis informacija, yra tai, kad mes e, žinotume, kokį krovinį gabena laivas. Ir čia prasideda mūsų problemos. Aš e, e, buvau įvairiose nelaimingų įvykių tyrimuose, kaip pavyzdžiui laivai susiduria arba laivas nuskesta. Ir, ir čia mes susidurėm su tą problemą, kad mes tiksliai nežinome, kas buvo gabenama. Ir jeigu mes to nežinome, tada iš tikrųjų kyla problemos. Todėl aš manau, kad čia komisija turėtų pareikšti savo nuomonę šio klausimu. Nes e, duomenų pasikeitimas yra ne viskas. Svarbu yra e, žinoti tam tikrą informaciją. Dar antras dalykas. Dabar yra skirtumas irgi tarp teorijos ir praktikos. Kai mes kalbame prieigą prie informacijos, mes turime konkrečiai nurodyti, ir čia iš tikrųjų komisijai norėčiau pasakyti, kaip turėtų būti suteikiamas šitas teisės gauti prieigą prie informacijos. Nes iš tikrųjų yra ne taip, kad visa informacija buvo pateikiama visiems ir atvirai, kad kiekvienas galėtų ją pasinaudoti. Aš manau, kad čia turėtų būti kontrolės tarnybos kažkokios, kurios turi, galėtų pasinaudoti tą informaciją. Jos turėtų būtent ir tikrinti, kas gabenama, kur gabenama, kas gabenama ir kas gabena. Kitas dalykas - kalba. Labai e, s, svarbu, kad kiekvienas galėtų kalbėti savo gimtają kalbą, tačiau aš e, norėčiau pasakyti, kad anglų kalba kaip antroji kalba turėtų būti naudojama. Nes laivyba iš tikrųjų yra tarptautinis sektorius ir mes turime turėti tokią jūrų kalbą. Tai sea speak vadinamąją. E, iš tikrųjų, e, angliškai bent šiaip taip susikalba bet, bet kuris jūrininkas ir kapitonas. E, ir tai, yra, ir tai yra ypač svarbus tas susikalbėjimas, kai mes galėtume e, su kitomis transporto rūšimis komunikuoti, būtent ir tarp laivų, ir tarp uostų. Tai būtent, jeigu e, krovinys turi būti gabenamas paskui sausumą arba, pavyzdžiui, vidaus vandens keliais, tai yra labai svarbu kad būtų tinkamai susikalbėjama. E, ir čia šiuo atveju kalbame apie saugumą. Todėl e, manau, kad angliškai turėtų mokėti praktiškai visi laivavedžiai ir jūrininkai. E, dabar kalbant apie šitos direktyvos taikymus sritį, aš manau, kad e, čia kaip kai kurie kalbėjo apie trumpus atstumus, kalbama apie vidaus vandenis ir paskui jūras, kurios sieja ES valstybės narės. Tačiau e, aš manau, E, kad mes turėtume iš tikrųjų išplėsti šitą taikymo sritį. Kai mes galėtume atskirti, pavyzdžiui, trumpų nuotolių, trumpų e, maršrutų plaukiantį laivą nuo ilgesnių maršrutų e, plaukiančio. Čia aš manau, kad neverta apsiriboti tokiais, tokiais dalykais ir įvarinti jos tekstą. Tiesiog turėtų būti aprimi daug laivų. Dabar prieš suteikdamas žodį panu Tilmanui, aš norėčiau paminėti vieną žodį. Čia dabar kalbant apie tas šalis, kurios neturi prieigos prie jūros. Kai kurios tos e, valstybės, jos turi e, kai kada net didesnius laivų registrus, kurios turi